Tai yra trumpi kelių pranešimų pristatymai. Ir pirmiausia, ponios arenos pranešimas – skurdas lyčių aspektas. Prašau, jums keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios dvi diskusijos, kurios vyksta šį vakarą, susijusios tarpusavyje gan glaudžiai, kalba eina apie skurdą, energetinį nepriteklių, dabar kalbame konkrečiau apie uh, skurdą ir jo lyčių aspektą, kokia yra situacija, moterų situacija, kalbant apie skurdą Europoje. Šiandieną dėja daugiau 24 milijonai moterų gyvena skurde, 48 milijonai moterų, vienišų motinų, kurios gyvena skurde. Tai yra motinos, kurios yra labiausiai pažeidžiamos skurdo prasme, tai vienišų motinų arba tėvų šeimos tokios moterys susiduria su kur kas didesnė rizik, skurdo rizika, socialinės atskirties rizika ir patenka į užburtą skurdo ratą. Ta patiria šeima, vaikai ir panašiai. 27 procentai europiečių dabar gyvena susiduriant su skurdo rizika, tai yra 22 milijonai vaikų, kurie gyvena skurde. Taip pat matome, kad taupimo politikos priemonės tai dažnai aklos taupimo politikos priemonės pastaraisiais metais dar labiau išryškino neligybę Europoje ir taip pat skurdo rizika, moterų skurdo rizika, vaikų skurdo rizika išaugo. Taip pat atlyginimų skirtumai egzistuoja, taip pat yra vargstantis dirbantys žmonės. Ir taip pat pensijų situacija neprimtina. 39 procentai toks yra skirtumas, pensijų skirtumas tarp vyrų ir moterų. Ir iš tiesų Dėl to skirdo, skurdo rizika ypatingai aktuali pagyvenusioms moteriams. Kalbant apie strategiją 2020, kalbama, kad 20 čia milijonų turėtų sumažėti skur, skurstančiųjų skaičius. Deja, to tikslo nepasiekėme. Ir turime mes kažkaip išsiveršti iš to užburto rato. 127 milijonai žmonių, 22 milijonai vaikų skursta ir ypatingai suaugusiųjų tarpe moterys susiduria su šia problema. Mes teikiame kelias rekomendacijas tam, kad tas skurdo ciklas būtų panaikintas. Pirmoji rekomendacija, kur reikalaujama, kad būtų viešos paslaugos, aukštos kokybės nemokamos e, paslaugos teikiamos, paslaugos susijusios su teisingumu, švietimu ir visuomenės veikata. Kalbant apie viešasis paslaugos, jeigu jos yra geros kokybės ir Tokiu būdu geriau paskirstomas turtas ir tai sukuria socialinę sistemą kovai su skurdu. Antroji rekomendacija tai yra kova su diskriminacija darbo vietoje, tai yra skurdo šaltinis. Ir mes matome, kad yra koordinuojami veiksmai dėl vaiko priežiūros, tėvystės, motinystės, atostogų, kovojant su situacija, kai moterys gyvena neužtikrintomis sąlygomis ir dirba neužtikrintomis sąlygomis. Taip pat minimalios pajamos, tai galėtų būti priemonė kovojant su skurdu. Mes pranešime nekalbame taip jau konkrečiai apie minimalias pajamas, bet reikalaujame, kad būtų atlikta analizė, kad būtų peržiūrė, pažiūrėta, kokia yra sistema ES dėl minimalių pajamų. Ir tai manome, kad yra gera priemonė kovojant su skurdu. Ketvirtas reikalavimas kai nesame gerai susipažinę su problema, sunku surasti sprendimą. Taigi mes sakome, kad reikalingi patikimesni statistiniai duomenys apie skurdo padėtį Europoje. Taip pat manome, kad reikalinga garantijų, vaiko garantijų sistema. Tokią mes jaunimo garantijų sistemą jau turime, reikalinga ir vaikų garantijų sistema. Nes 10 milijonų vaikų gyvena skurde ir mes privalome numatyti biudžetinės pajamas, konkrečius veiksmus skirtus vaikų skurdo problemai spręsti. Ir galiausiai tai yra susiję ir su anksčiau aptartų pranešimų, reikalavome socialinių tarifų tiems, pavyzdžiui, kalbant apie energiją, vandenį, kad tokie žmonės nepatektų į skurdos pastus. Taigi, tokiais būdais mes galėtumėme kovoti su skurdu ir aš norėčiau padėkoti visiems nariams, kurie dalyvavo rengiant pranešimą ir tas rekomendacijas. Tos diskusijos buvo labai konstruktyvios ir aš tikiuosi, kad didelė balsų dauguma mes pritarsime tam pranešimui. Tai bus labai svarbus signalas e, komisijai. Dėkoju. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Dėkoju. Dėkoju. Na, situacija yra kiek sudėtinga. Mes dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūrų. Žodžio paprašė nemažai kolegų. Taigi, turėsiu padaryti štai ką. Tie, kas pirmieji paprašė žodžio, galės pasisakyti. O tie, kurie jau kalbėjo šiandien, anksčiau negalės dėja pasisakyti. Pone Šoideva. Pone pirmininkė. Šiame pranešime pateikiama daug labai svarbių duomenų ir skaičių, kurie parodo, kad net ir Europoje būtent moteris susiduria su didesnė skurdo grėsme. Ir pranešime kalbama, kad taip yra dėl to, kad skiriasi vyrų moterų atlyginimai ir, dėl, ir skiriasi jų padėtis darbo rinkoje. 2016 metai beje buvo skirti kaip tik šioms problemams spręsti. Deja, tenka konstatuoti, kad kol kas dar ši, da, ši problema dar nėra įspręsta. Matome, kad dažnai vaikų aukų turintis asmenys yra diskriminuojami dėl, dėl to, kad jie turi uh, mažiau laiko darbui. Jie turi rūpinti savo vaikais ir galiausiai dėl to ir jų pensijos yra um, mažesnės. Ir labai gaila, kad uh, mūsų visuomenė neatlygina moteriams už jų labai naudingą darbą šeimos labui. Ir taip uh, tai sudaro pagrindą moterų diskriminacijai. Dėkoju. Pana Šainiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiame pranešime kalbama apie nepaprastai aktualią problemą. Iš tikrųjų, moteris, da, moterų socialinė padėtis yra sunkesnė nei vyrų. Da, uh, jos patiria ir marginalizavimo visuomenėje riziką. Taigi mes turime padaryti viską, kad užtikrintume, kad moteris būtų geriau apsaugotos. Apsaugotos kaip ir kitos pažeidžiamiausios visuomenės grupės, kaip tokios, pavyzdžiui, kaip vaikai. Ir Net ir darbo rinkos socialinėme sektorėje turėtų būti taikomos aiškesnės priemonės. Turime sutelkti savo pastangas tam, kad apgintume moteris. Ačiū, ponė pirmininkė, sako panas Jurek. Skurdas ir moterų skurdas yra nepaprastai aktuali problema. Mes Lenkijoje apie tai puikiai žinome. Šiuo metu Lenkijoje yra gyvendinamas bandomasis projektas, kuris turėtų pagerinti moterų padėtį. Aš nelabai suprantu, kodėl šiame pranešime kraštutinių kairiųjų pažiūrų atstovai rašė kai ką, kas visiškai netitinka tikrovės. Kalbama apie LGBT šeimas. Bet kas tai yra? Kas, ka, kas yra LGBT šeimos? Kas yra translytės šeimos? Ar kokia nors šalis pripažįsta tokias e, šeimas nieks nėra apibrėžęs, kas tai yra per šeimos. Tai rodo, kad šiuo metu yra primetama mums revoliucija, kur yra greunamas mūsų pas, pasaulis. Pone Bilbao Barandika. Skurdas Europoje vis dar turi moters veidą. Moteriams sunkiau yra įsitvirtinti darbo rinkoje, jų atlyginimai yra mažesni, lygiai kaip ir jų pensijos. Be to beveik vien moteris rūpinasi namų ruošos darbai, prižiūri vaikus ir slaugo kitus šeimos narius. Ir taip mes ne, išnaudojame daugybės uh, talentų. Uh, Taigi turime daryti viską, kad moterų atlyginimai būtų tinkami, kad moteris galėtų naudotis e, ir socialinėmis paslaugomis ir galėtų dalyvauti aktyviai švietimo sistemoje. Jei mažiau moterų gyvens skurde, tai reikš, reikš, kad ir mūsų vaikai gyvens geriau. Todėl aš e, nepritariu taupimo priemonėms. Reikia suprasti, kad uh, Reikia investuoti į moteris. Baskų krašte, kuris yra penktasis lyčių lygybės, e, pagal lyčių lygybės indeksą, beje, turi, turi e, nemažai geros praktikos. Ponas Pimentelopės. Ačiū, panė pirmininkė, Europos Sąjunga negali slėpti, kad jos taikoma politika da, turi rimtų padarinių. Europos semestras, da, a, greikiai, taiko, greikiai taikomas memorandumas, visi šie dalykai yra a, mums primesti ir šiandien 120 milijonų Europos piliečių priklauso nuo socialinių išmokų ir da, tarptų žmonių yra labai daug moterų viešosios paslaugos yra privatizuojamos, nepasama kolektyvinių susitarimų. Mes galėsime veikti diskriminaciją ir įtvirtinti lyčių lygybę tik tuomet, jei didinsime atlyginimus, ir užtikrinsime, kad e, būtų laikomasi kolektyvinių e, sutarčių nuostatų, kad būtų užtikrintas, e, užtikrinta socialinė apsauga visiems mūsų piliečiams visuose sektoriuose ir visose sritise. Ponas Sebastian. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Aš manau, kad šis pranešimas yra ir drąsus, ir labai reikalingas. Šiame pranešime labai aiškiai pasakyta, kad taupimas turėjo baisių padarinių. Nepamirškime. Neapdairaus taupimo priemonės labai skaudžiai smogė būtent moteriams. Moteris ir taip jau yra labai pažeidžiamos, nesvarbu, ir, ir jos tampa dar pažeidžiamesnės, kai negali naudoti socialinėmis paslaugomis. Štai tokia yra realybė. Kalbame apie lygybę, bet tai yra tik da, miražas. Nepamirškime, kad kalba eina apie milijonus moterų, milijonus moterų, kurios gyvena skurde. Uh, Ir, ir, ir taip yra dėl to, kad lyčių lygybės priemonės e, tai lieka tik taip galioti popierioje. Ir aš tikiuosi, kad Europos komisija atsižvelgs į e, šiame pranešime iš, išdėstytus pasiūlymus. Dėkoju. Kad... Ponas Arnold. A, puiku, kad Europos parlamentas šį vakarą nagrinėja piliečių lygybę, bet gal, galima būtų įsivaizduoti, kad šiam svarbiam klausimui bus skirta daugiau nei penkios minutės. Aš žinau, kad 7 iš 10 e, darbo vietų Europoje šiandien yra užimtos vyrų, o ne moterų, taigi daug ką dar galima būtų padaryti. Bet e, nepamirškime, kad, e, pažiūrėjau, mokslo ir mokslinio tyrimo srityje didžioji Britanija atrodo pavyzdį kitoms pasaulio šalims. Ne vien dėl to, kad mūsų universitetai ir mokslo įstaigos labai geros, bet ir dėl to, kad ten yra labai daug moterų. Mes e, dar prieš įstodami į ES 1970 metais įtvirtinome vienodą atlyginimą moterims ir vyrams. Taip pat mes, e, mūsų įstatymą garantuoja ir motinystės atostogos, kurios yra geresnės nei 14 savaičių, kurios galioja ES. Ir, ir, ir Mūsų ta, mokamos taip pat išmokos yra ta, didesnis nei ES, taigi galime paklausti, ar ES kelia daugiau problemų ar daugiau problemų sugeba įspręsti. Ponas Mikė Korvin. Aš e, norėčiau pasakyti, kad uh, Šiandien vienas kolega sakė, kad 120 milijonų žmonių uh, gyvena skurde šiandien. Tačiau pranešėjas sakė, kad 29 milijonai moterų gyvena skurde. Tai reiškia, kad daugiau vyrų gyvena skurde nei moterų. Tai gal taip yra dėl to, kad da, tų vyrų motinos nebuvo geros, tinkamos motinos. Ir nebuvo mokomas būti gerom žmonom. Man atrodo, kad jūs netinkamai išgirsti. 27 milijonai, kuriuos jūs minėjote, tai yra vaikai, kurie gyvena skurde. Ir iš tikrųjų visoje Europos Sąjungoje 120 žmonių patiria skurdą. Dėkuoju. Pone Surica. Pone Šuica, labai dėkoju. Kaip buvo rengiamas šis pranešimas, aš buvau šešėlinė pranešėja. Ir kartu su ponia Arena mes puikiai bendradarbiavome. Mes e, sutarėme dėl moterų skurdo priežasčių. Deja, nepasant to, kad e, mes gerai bendradarbiavome, mums nepavyko susitarti dėl kompromisu. Ir mano frakcija negalės pritarti šiam pranešimui dėl to, kad jame yra paminėta nemažai labai jautrių aspektų, apie kuriuos nedėrėtų kalbėti tokio pobūdžio pranešime ir kurie nėra tiesiogiai susiję su moterų skurdo priežastimis. Ir tie dalykai, apie kuriuos aš kalbu, netitinka PP e frakcijos principų. Tai susiję yra su subsidiarumo principu ir su kai kuriais kitais šio pranešimo aspektais, kurie tikrai nedara prie šios temos. Mes e, negalėsime pritarti šiam pranešimui, bet tai nereiškia, kad mes nemanome, kad reikia skatinti moterų skurdas e, keliančias priežastis. Dėkuoju, ponė Toms. Dėkoju. Europos Sąjunga jau seniai kovojo su lyčių neligybė, su socialinė atskirtimi, su skurdu. Mano frakcijoje mes pasisakome prieš bet kokios, o, o, prieš visas skurdo formas. Ir iš tikrųjų moteris dažniau patiria skurdą, todėl turime joms skirti ypatingą dėmesį. Aš galėsiu pritarti šiam pranešimui, bet yra visiškai netinkama tai, kad aktualiuose rezoliucijose vis dažniau keliami yra ideologiniai klausimai. Tai yra visiškai nepriimtina darbo rinka turėtų, su, turėtų teikti lygias galimybės visiems. Visi turėtų vienodas galimybės įsidarbinti, gauti vienodą atlyginimą. Negalima sakyti, kad diskriminacija, kad kokiai būtų teigiama ar neigiama, yra geras dalykas. Ir kaip ir sakė kolegė, mes dėja negalėsime pritarti šiam pranešimui. Dėkuoju dabar komisijos narys panas Hill. Pone pirmininkė, ačiū. Visų pirma, aš noriu padėkoti pranešėjai, poniai Arenai, už pranešimą apie lyčių neligybę darbo pasaulyje ir kokią įtaką tai daro mūsų visuomeniai. Be to, jūs kalbėjote apie tai pranešime įvardintas rekomendacijas. Tikuoju už jas, nes jos labai aiškios. Nors moterų užimtumo lygis išaugo, maždaug 64 procentus pasiekė 2015 metais, moterų mažesnis atlyginimas ir nepankamas atstovavimas darbo rinkoje ir toliau uh, prisideda prie to, kad jų finansinė padėtis yra prastesnė negu vyrų. Girdėjome, kad žymiai daugiau moterų negu vyrų gyvena skurde Europos Sąjungoje. Ir kaip pranešėja paaiškino, e, skurdo grėsmė itin didelė tarp vienišų motinų ir pagyvenusių moterų. Moterų mažesnis atlyginimas, tai kad jos dažnai dirba nepilnu etatu ir e, sustabdo savo darbo, savo karjerą, sukuria e, mažesnės pensijas, moterų pensijos 40 procentų mažesnės negu vyrų ir e, moteris dažniau susiduria su tokiamis aplinkėmis, kai joms pensija visai nemokama. Praėjusiu metu birželio mėnesį taryba priėmė išvadas dėl e, pensijų skirtumų tarp lyčių ir dabar yra stengiamasi sumažinti tuos skirtumus Europos semestro e, procese ir kalbama apie lyčių e, užimtumo politiką. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį Europos komisija paskelbė strateginį komunikatą lyčių lygybė, jame buvo nustatyta bendra bazė Europos iniciatyvams, kurių tikslas pagerinti lyčių lygybę. Be to, tarp prioritetinių sričių buvo moterų darbo rinkoje skaičių padidinimas, atlyginimų skirtumų ir pensijų skirtumų sumažinimas ir moterų finansinės nepriklausomybės padidinimas. Mes ir toliau labai atidžiai stebime šias problemas, e, suteikėme rekomendacijų valstybėms e, konkrečiai E, turiu galvoje tas valstybės, kuriums, e, kurių padėtis yra prašiausia. E, savo ataskaitoje jūs labai aiškiai pasakėte, kad reikia sukurti gerą darbo ir šeiminio gyvenimo pusiausvyrą. Ir moteris turi turėti galimybę siekti karjeros ir atlikti šeimos pareigas. Praeisiais metais jau Europos komisija parengė atitinkamą dokumentą, kuriame yra aptarta visa eilė priemonių numatančių lankščią E, darbo tvarką arba pagalbą rūpybos at, poreigio atvejais. Europos komisija pradės teisėkuros procesą, to požiūriu kolegos iki šių metų pabaigos pateiks pasiūlymų. Europos komisija planuoja sukurti Europos socialinių teisių ramstį. Lyčių lygybė ten irgi bus dėmesio centre. Uh, ramščio projektas jau pateiktas platesniems konsultacijoms, jis patvirtintas, moterų padėtis darbo rinkoje ten atlieka viena iš svarbiausių vaidmenų. E, sažiningumas yra komisijos darbosvarkės vienas iš pagrindinių pri, e, principų ir mes norime, kad e, mūsų darbe niekas netrūdytų toliau remti lyčių lygybės stiprinimą Europoje. Labai ačiū komisija. Ačiū už e, baigiamą.